padėkoti savo padėjėjams, darbuotojams, kurie e, daug prisidėjo prie šio įvykio. Ačiū. Dar kartą sveikiname. Taip pat dar turime e, raštišką deklaraciją 21.2011 Jauko Kacin, Makmilan Scott, Anna Rosbach, Šoflin ir Juta Steinbruch dėl e, karo įvykių metu sužeistų civilinių, sužeistų civilinių asmenų pagal 123 darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ši deklaracija bus išsiusta adresatams ir e, taip pat e, autorių pavardys bus trauktos į po, posėdžio protokolą. Jelko Kačin dabar kalbėsiu. Ačiū, panė pirmininkė, gerbiami kolegos. Manau, vienu iš šios deklaracijos autorių, iniciatorių norėčiau visiems e, padėkoti už paramą. Labai svarbu e, suvokti e, tuos sunkumus asmenų, kurie visą gyvenimą jaučia karo veiksmų padarinius. Ši deklaracija jei surinkome 388 parašus ir <clears throat> turiu pasakyti, kad didžiausios politinės frakcijos šiame parlamente jai pritarė ir pirmą kartą per mano darbą Europos parlamente pirmą kartą pastebėjau, kad ištisos nacionalinės delegacijos arba atskiri parlamento nariai dėl asmeninių priežasčių nepasirašo po jokiamis E, raštiškomis deklaracijomis. Man atrodo toks elgesys keistas, nes tos deklaracijos yra svarbi mūsų veiklos ir darbo dalis. Dabar balsuosime. Pirmiausiai balsuosime dėl ponios Beres pranešimo.